Good afternoon to everybody. Back again all. Labadiena visiems e, sugrįžusiems e, po žaliosios savaitės ir neapsikrėtusiems tam tikrų virusų. Tikiuosi, pradėkime iš karto nuo darbo atvarkės e, patvirtinimo. Pirmiausia, jeigu niekas neprieštaraujate, tai laikome darbo atvarkę patvirtintą. pirmininko pranešimai, keli pranešimai yra. Pirmiausiai, koordinatoriai priėmė sprendimą vasario 18 dieną ir jis yra jūsų, jums išdalintose dokumentuose, jeigu niekas neprieštaraujate, tai patvirtinsime koordinatorių priimtus sprendimus. Prieštaravimų negirdžiu ir nematau. Antras klausimas. Uh, užkard, kard, užkardimo priemonės siekiant pažaboti COVID-19, žinoma, kaip koronavirusų. Parlamentas patvirtino kai kurias priemonės, kurios yra taikomos tiek parlamento nariams, tiek darbuotojams, tiek ir lankytojams, kurie atvyksta Europos parlamento patalpas. Susipažinkite su tomis patvirtintomis priemonėmis ir jų atitinkamai laikykitės. Taip pat e, trečias prašymas susijęs su koronavirusu ir su komisijos pareiškimu, kuris buvo paskelbtas vasario 24 dieną. Komisija paskelbė, aš pristatė aštuntąjį paketą, kuris skirtas e, paremti tarptautiniams pastangoms ir ES pastangoms siekiant sustabdyti viruso plėtimą 232 milijonai eurų, iš kurių 40 milijonų eurų paimti iš nepaprastųjų stacijų rezervo fondo, bus skirti kovai su koronavirusu. Konkrės priemonės bus pristatytos šią savaitę. Paketą sudaro keturi elementai. Pirmiausia, 140 milijonų bus skirti pasaulio sveikatos organizacijai, siekiant pasaulio mastu pasirengti ir parengti pasaulinį kovos su koronavirusu planą, 60 milijonų skirti Afrikai, įgyvendinant e, greitosios diagnozės, skubios diagnozės ir e, epidemiologinio stebėjimo priemonės 100 milijonų skirta moksliniams tyrimams susijusiams su diagnozavimu, terapija ir prevencija. 90 milijonų iš to šimto bus skiriama bendradarbiaujant su farmacijos pramonė ir 3 milijonai skirti es piliečių e, pargabenimui pastelkus e, civilinės saugos mechanizmą iš Ugano provincijos. Komisijos narys Hanas e, mums atsiuntė atitinkamą raštą ir jame yra išsami informacija susijusi su koronavirusu. Paskutinis pirmininko pranešimas. Prašau, kas nori kalbėti. Tas laiškas jau yra išsiuntinėtas visiems komiteto nariams. Kalbant apie vadovų tarybą, vasarmės panas Andrėsinas. Aš jau skaičiau šį laišką. Čia man kyla tam tikrų klausimų susijusių su jo turiniu. Pirmiausia, dėl pasaulio sveikatos organizacijos skirtos dalies ir tos dalies, kuris susijusi su viešo privataus sektorio, sektoriaus partnerystės su vaistų gamybos pramonė. Ar galėtume gauti daugiau informacijos apie tai iš komisijos ir ar įmanoma būtų ją gauti? Na, galbūt ne dabar, tačiau informaciją raštu pageidautume gauti komisijos atstovų turime salėje, taigi galime jų paklausti. Mes galime steigti raštu atsakymus į klausimus, kai juos gausime. Pone Andresinai, galite savo klausimus užduoti komisijos nariai. Galbūt per sekretariatą turėtume tą padaryti ar būtų dar pastebėjimų, komentarų. Jeigu netumėt, periname prie ketvirtojo e, pranešimo dėl vasario 20-osios vadovų tarybos išvadų. Biudžeto komiteto leidinyje e, yra prašymas spaudai dėl daugmės finansinės programos ir nuo savo išteklių ir mes reiškime savo uh, nusivylimą vadovų tarybos nepatvirtindomis išvadomis labai nuvylė dogmatiškas kai kurių vadovų elgesys, besivadovaujant buhalteriniu požiūriu, o ne e, bendrais, bendros svarbos klausimais. Daugiausiai dėmesio jie skiria tik tai savo nacionaliniams interesams pasiūlymas, kuris buvo padėtas ant stalo, įskaitant ir paskutinį, e, paskutinius komisijos e, pateiktus apmatus nebuvo patvirtintas, nes e, sumos nebuvo pakankamos. Ir tas pasirinktas požiūris apriboti išlaidas viena vertus ir matyti kitoms sritims didesnį finansavimą nebuvo patvirtintas ir toks požiūris tikrai nepadės mums patvirtinti permainų biudžeto reikalingo žaliojo kurso tikslams įgyveninti ir atremti mūsų laukiančius iššūkius ir toks biudžeto projektas negali tikėtis parlamento paramos pakviečiau komisijos narį Haną kovo 19 atvykti į komiteto posėdį ir aptarti priežastis, kurios mus atvedė į šią klavietę ir ieškoti būdų iš jos išeiti. <clears throat> po nepavykusios vadovų tarybos naujų programų įgyvendinimas e, e, jau turės būti atidėtas, netgi jeigu pavyks susitarti gegužę ar birželį. Tai yra optimistinės prognozijos, mes negalime rizikuoti, kad programos nebegaus finansavimo gruodžio 31 dieną, todėl mes raginame komisiją parengti atitinkamas paramos gavėjų apsaugos priemonės. Komisija jau pakartotinai atsisakė tą padaryti tam, kad būtų daromas spaudimas susitarti, tačiau laiko lieka vis mažiau ir komisija elgtųsi atsakingai, būdama sutarčių sergėtoje ir parengdama atitinkamą planą kuo greičiau. Manau, kad pastarąją savaitę tiesioginio to žodžio prasme vykę įvykiai tik dar labiau parodė, jog būtina skubiai patvirtinti e, tas mano minėtas priemonės, nes girdėjau, kad EBPO e draškai sumažino pasaulio ekonomikos augimo prognozes e, ir tai yra tikrai nebūtų labai blogas ženklas dabartiniu metu stabdyti daugiametės laisvės programos patvirtinimo procesą, nes tai sukeltų papildomų grėsmių. Atsižvelgiant į dabartinį ekonomikos situaciją, <clears throat> nepasitarnautų mūsų ekonomikai, manau, kad praėjusią savaitę tikrai atsirado papildomų argumentų, kad darytume didesnį spaudimą e, tam, kad e, per numatytą laiką būtų susitarta, jeigu ne, reikėtų pradėti renkti atsarginį planą. Aš nors norėtų pakomentuoti. Byla reiškia pritarimą. Tuomet mm, Pradėkime balsavimus. Trečias darbo tokias klausimas. Europos investicijų banko finansinės veiklos metinis pranešimas. Pranešimų projektas buvo aptartas sausio 22 dieną per komiteto posėdį. Prieš pradedant balsuoti galiu Jums pranešti, kad 157 pakeitimas buvo atsimtas. patikrinkime, ar gerai veikia mūsų balsavimo įrangą. Prašome pradėti bandomai balsavimą. Balsuoti baigiame. Man pranešė, kad tarp balsuojančiųjų yra vienu SRD frakcijos atstovu per daug. Okay Vis dar vienu per daug.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 First of all, amendment 20. Pirmiausia, balsuosime dėl 27 pakeitimo, kas už, kas prieš, pritart. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, ne,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 kas prieš susilaiko pritarta. 50 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, reikia pasitikrinti, kas už ar prieš, ar susilaiko. Dėl 51 pakeitimo balsuojant, balsuoti pradame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. 12 už 16 prieš, 53 pakeitimas kas už, prieš susilaiko. Pritarta 54 kas už, prieš susilaiko pritarta. 55 kas už prieš susilaiko pritarta. 56 kas už prieš susilaiko atmesta. 57 kas už prieš susilaiko atmesta atmesta 58, kas už, prieš, susilaiko pritarta 60, kas už, prieš, susilaiko pritarta 61, kas už, prieš, susilaiko pritarta 62, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 63. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 64. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Septintasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 68 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Verčiau pasitikrinkime, balsuoti pradedame. 68 balsuoti baigiame. Pritarta 19 balsaus už, 11 prieš, 8 kompromisinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 9 kompromisinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisinis pakeitimas kas už prieš susilaiko pritarta. 11 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 12 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 84 B pakeitimas, kas už. 84 B. <clears throat> Kas už, kas prieš. Manau, kad reikia pasitikslinti dėl 84 B. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame, pritarti. Tryliktasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Keturioliktas kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 99 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Penkios kompromisus pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šešioliktas kompromisus pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 17 kompromisas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 109 pakeitimas, kas už prieš pasitikrinkime. Balsuoti pradame dėl 101 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarti. 18 kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta 19 pakeitimas, kompromisnis už prieš susilaiko. Pritarta 122 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta 20 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 125 pakeitimas. Kas už? Reikia balsuoti dėl 125. Šimtas dvidešimt penktas pakeitimas dar kartą kas už, prieš susilaiko pritarta. 128 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 132 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 29 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta susilaiko pritarta. 21 kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 134 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 135, kas už prieš susilaiko pritarta. 136, kas už prieš susilaiko pritarta. 22 pakeitimas kompromisinis, kas už prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 23 kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 143 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 145 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta pritarta 24 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 150 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 151 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 25 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 116 pakeitimas, 60 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 162 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 100 63 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 164 už, prieš susilaiko pritarta. 165 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 166 167, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 168, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 169, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas 170, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Balsavimą pradame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 26 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 27 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta pritarta 28 pakeitimas kompromisinis už prieš susilaiko pritarta. 181 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 182 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 183, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 29 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 30 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 194 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko. Atmestas 195 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 32 kompromisinis pakeitimas. Kas už kas prieš susilaiko pritarta, 200 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 33 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 203 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 204, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta 206, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta 34 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta 305 kompromisis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 210 B pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 212, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Kompromis 36 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 214 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 52, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 215, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 216, kas už, kas prieš. Tikrinsime. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 37 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. 38 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 221 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 222 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, Tikrinkime. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 32 kompromisas. 39, sako pirmininkas. 39 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 14 pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 15 pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 17 pakeitimas kas už. Kas prieš susilaikė, patvirtinta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 40 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 41 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie konstatomųjų dalių. Čia pirmasis punktas. Ekon, ek, ekon 1A. Pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ekon 1A. 1B, kas už. Dėl jo nereikia balsuoti. Ekon 2A, kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ekon 10A, kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ekon 13, kas už, kas prieš. Susilaikę. Tikrinkime. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ekon 14, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Ekon 18, Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ekon 22, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ekon 23, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ekon 24, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ekon 27, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo su pakeitimais ir pataisimais vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją, pona Kormon. Ačiū. Ketvirtas, penktas ir šeštas darbo tvarkės klausimai. Perkelimai trečiasis, trečioji kategorija, kiti skyriai, pastatų politika prašymų nėra pateikta dėl perkelimų, taigi balsavimas tuo ir baigiamas. Toliau septintas darbo atvarkės klausimas - pastatų politika. Nėra gauta informacijos. Tai periname prie aštunto darbo atvarkės klausimo. Kalbame apie 2020 pirmųjų finansinių metų įplaukas ir išlaidas, pirmasis skyrius. Ir dabar žodį suteiksiu pranešėjui ponui Olivier Šastel, kuris pristatys pranešimo projektą, kalbant apie Europos parlamento biudžetą 2021 metams. Prašau, pono Šastel. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimo projektas, kurį šiandien pristatau, kaip prisimenate, jam buvo surinkti du klausimai, buvo pakviestas Europos parlamento generalinis sekretorius ir vicepirmininkas atsakingas už biudžetą, taip pat kitose klausimuose dalyvavo įvairūs generaliniai direktoriai. 21 metai, kaip jūs puikiai žinote, yra pirmieji naujos finansinės programos, daugmetės finansinės programos 21-27 metams metai, dėl kurio dabar vyksta diskusijos ir yra labai daug neiškumo dėl to, koks bus numatytas finansavimas. Thank you pagal naująją, naują skyrių, septintąjį skyrių skirtą viešam administravimui ES ir labai svarbu, kad per pirmąjį svarstymą būtų išsaugoti mūsų prioritetai, tai yra ir žalinimas, ir tvarus vystimasis, ir tai, kad būtų tinkamai užtikrinamas mūsų parlamento funkcionavimas ir mūsų parlamento darbuotojų darbas. Taigi, 2021 metų išlaidos 2 milijardai 110 tūkstančių milijonų, 2 milijardai 110 milijonų. 72 milijonais už išauga išlaidos ir, aišku, čia atsižvelgimai ir į indeksavimą. Tai yra numatyta e, ir nuostatose. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kitus skaičius. Per plenarinį posėdį 2000 18, 19, 20 metams buvo numatytos tam tikros išlaidos ir 2,30, 2,48 ir 2,68 procentais kasmet išaugo biudžetai lygnant su ankstesniais metais. Biudžetas lygnant su ankstesniais metais išlaidos konkrečiai. Ir tai, ką 21 metams numatęs generalinis sekretorius, kalbant apie išlaidas, tai aišku, reikia suprasti, kad čia tas išlaidos išauga ne tik dėl indeksavimo. Taigi mes turime labai atidžiai reaguoti ir atrodyti patikimai, kad būtų užtikrinamas met, met, metų, metišk, metų principas, taip pat, kad būtų skaidrumas užtikrinamas, kad būtų atsižvelgiama mūsų, atsižvelgiama mūsų parlamento prioritetus, kaip buvo numatyta per tuos, buvo aptarta per tuos klausimus ir taip pat labai svarbu nepamiršti įvairių biudžeto eilučių, ir turime užsitikrinti tokį biudžetą, kuris leistų mums pasiekti visų tų tikslų. Savo pranešime aš įvardyju kelis prioritetus. Pirmiausia, savo pranešime kalbu apie tai, kad breksitas atneš finansinių padarinių, nes sumažėja parlamentarų skaičius, taip pat ir padėjėjų skaičius ir tai turi atsispindėti mūsų biudžete. Ir tiesa, kad buvo tie sutaupimai numatyti jau 20 metų biudžete, tačiau 21 metų biudžete mes nesilaikysime šios mažnimo tendencijos. Tai, taip pat labai svarbu, kad būtų užsagotos tam tikros biudžeto eilutės. Pavyzdžiui, dėl, kalbant apie parlamentarų padėjėjus ir panašiai, nuo 18 iki 21 metų neturi būti mažinamos šios išlaidos, atsižvelgiant detalę analizę, kuri bu, turi būti tinkamai argumentuojama kad nebūtų taupoma dėl to, kad breksitas įvyko ir kad Junktinė karalystė išstojo iš ES. Aišku, apie tai galima daug diskutuoti. Kitas dalykas, ką norėčiau akcentuoti, yra Europos parlamento žalinimas ir tvarus vystimasis. Ir aš norėčiau priminti parlamento valdybos sprendimą dėl ambicingų aplinkosauginių tikslų, pavyzdžiui, mažinant popieriaus naudojimą, taip pat mažinant šiukšlės, vandens vartojimą arba maisto atliekų mažinimo tikslas taip pat yra numatytas. Taigi, siūlyčiau tam tikrų ir papildomų veiksmų ir manau, kad parlamentas galėtų tikrai pasiekti ir įgyvendinti naują politiką susijusią su automobilių e, parkavimu, kalbant apie parlamento pastatus ir pastatus kalbant ypač apie elektromobilius ir jų laikymą ir parkavimą. Taip pat, kalbant apie lėktuvo bilietus, irgi, aišku, čia reikia atsižvelgti į emisijų mažinimo politiką ir Europos parlamentas parlamento valdyboje vasario 18 dieną irgi priemė atitinkamą sprendimą, kad e, reikia mažinti tų e, sunkesvorių transporto priemonių naudojimą pervežimui į Strasbūrą. Taip pat jaunimo politika yra labai svarbi, mes tam turime skirti daug dėmesio ir dėl to pritarėme generalinio sekretorių sprendimui dėl jaunimo renginių, jaunimui skirtų renginių Europos parlamente, organizuojama du kartus per metus ir būtent ypač prieš e, Europos parlamento rinkimus ir tai yra interaktyvūs renginiai ir jie, jų, jų jaunimas, kuris atvyksta į tokius renginius, turi jiems būti padengtos e, apgyvendinimo išlaidos. Ir taip pat mes turime nepamiršti nekinojimo turto ar pastatų politikos ir tos diskusijos vyko anksčiau ir jų mes dar ir ateityje turėsime, nes kalbame apie tai, kas yra dabar numatyta su pastatais ir kad apskritai galbūt reiktų peržiūrėti nekilnojamo turto politiką ir kaip yra finansuojama ji ir kaip investuojamos tos, finansuojamos tos investicijos, kurios yra su tuo susijusios ir kad pastatai čia Briuselėje, Paul Henry Spak pastatas ypatingai, dabar vyksta procedūros, laukiama sprendimo ir e, bus įmamas atitinkamų priemonių dėl to, kad turi būti vertinti visi tų darbų, kurie turės būti atliekami kaštai. Ir ne pirmiais metais mes kalbame apie tai, apie tai, kad reikia surasti techninį sprendimą, kad Europos parlamentas galėtų Europos parlamento nariai galėtų e, toliau e, naudoti savo balsavimo teisę tuo metu, kai serga arba yra motinystės ar tėvystės atostogose ir panašiai. Taip pat savo pranešime aš kalbu ir apie tai, kad turime kovoti su lytiniu priekabiavimu ir moraliniu priekabiavimu. Ir reikia įvertinti ir naujas procedūras, kurios turėtų būti įgyvendinamos Europos parlamente ir žiūrėti, kaip tos procedūros galėtų būti dar geriau pritaikytos prie mūsų parlamento gyvenimo ir kasdienybės. Ir dar norėčiau paminėti dvi temas, pristatydama savo pranešimą. Tai yra pirmiausia ryšių su visuomenė tema ir informavimo politika. Kalbant apie komunikavimo, e, bendravimo politiką, mes klausimų metu išgirdome daug naujų minčių apie tai, kaip parlamentas galėtų geriau ir daugiau bendrauti. Ir galiu paminėti, pavyzdžiui, Europos patirties centras e, prieš 2020-2021 metais visose sostinėse iki 24 metų turėtų būti tokie centrai atidaryti, tai yra labai gera reklama Europos parlamentui ir taip pat reikia įvertinti tokio, tokio projekto pridėtinės poveikio analizę atlikti ir pridėtinės vertės analizę. Tas yra labai svarbu, kad 21 metais mes turėtumėme aiškiau, galėtumėme aiškiau suprasti, kiek tai kainuotų ir kiek būtų galima, kiek kainuotų parlamentariumo perkel, į tam tikrų renginių perkelimas į, į kitas sostinės. Galbūt tai būtų per brangus projektas. Ir dar labai svarbu, kalbant apie komunikavimo politiką, tai yra Europos parlamento atstovybės už ES ribų ir Aš manau, kad mes, aišku, galime įrodyti, kad e, tokių atstovybių pridinė vertė egzistuoja, ypač įsteigiant jas Vašingtone ir dar trijose vietose, tokiuose kaip. Taigi turime įvertinti tų projektų e, pridėtinę vertę ir dar informacijos saugumo klausimas e, yra svarbus prioritetas ir uh, informavimui skirta biudžeto eilutė. 20 milijonų jos finansavimas yra padidintas. Kalba eina apie penkias konkrečiai biudžeto eilutes tam skirtas ir jų finansavimas išauga 20 milijonų eurų, tai dėl to reikia gal plačiau apie tai pamastyti ir mums reiktų gal daugiau paaiškinimų apie tos hybridinę įrangą ir, ir panašiai ir kiek tai būtų veiksminga ta įranga ir kiek būtų galima galbūt čia sutaupyti ir norėtumėme, kad ta, tai būtų pademonstruota aiškiais faktais. Taip pat aš gan skeptiškai vertinu ir tai, kad reiktų įdėkti tokią įrangą, kuri galėtų automatiškai transkribuoti ir versti e, parlamentarų pasisakymus. Aš manau, kad e, prieš įdėgiant tokią įrangą reiktų atlikti deramą analizę ir įvertinti, kiek prasmingas šis projektas. Uh, Dėkoju kolegos tiek trumpai e, apie mano pranešimą ir esu pasirengęs jūsų išklausyti ir tikiuosi, kad e, per ateinančią savaitę užbaigsime šį darbą, parengsime subalansuotą pranešimą, kur atsižvelgsime į visų nuomonę ir laukiu jūsų pakeitimų, kuriuos turite pateikti iki kovo 11 dienos 1 valandos po pietų. Dėkoju. Merci. Dėkoju. Pone Vindzik. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui už tai, kad jis pristatė savo parengtą pranešimą. Ir aš iš mes galėčiau pritarti daugam iš to, ką jūs pasakėte, tačiau galiu tik taip galistauti, kad mes vis dėlto nesulaukime atsakymų į visus mūsų pateiktus klausimus. Šiuo metu mes rengėme pakeitimus, kuriuos ketiname pateikti kitą savaitę. Ir nebejoju, kad mes galėsime įsime juos aptarti. Dėkoju. Mr. Uzakovs. Pone Ušakovs. Dėkoju. Dėkoju, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už labai subalansuotą požiūrį bet aš esu įsitikinęs, kad mes turime spręsti ir politinius, ir finansinius klausimus, kurie yra susijęs su kitų metų biudžetu. Kalbėdamas apie politinius dalykus, galiu pasakyti, kad aš nemanau, kad mes, kad ir kaip vertintume, negalime leisti, kad parlamento biudžetas būtų didinamas daugiau nei ankstesniais metais. Įvyko breksitas, žmonės yra susirūpinę dėl to, kas vyksta Europoje ir aš manau, kad uh, dabar būtų tikrai labai netinkamas laikas, daugiau neįprasta e, tų dydžių didinti parlamento biudžetą. O finansiškai vertinant 2021 e, metų biudžeto patvirtinimą, turiu pasakyti, kad mes turime atsižvelgti, kad mes dar neturime daugiametės finansinės programos. Ir e, kaip socialdemokratų pranešėjas dėl pastatų politikos, aš galiu pasakyti, kad Dabar yra numatyta kitais metais 7 milijonus skirti šiam pastatui. Yra ir kitų pasiūlymų. Ir manau, kad mums reikėtų geresnio planavimo septyneriems metams, tai būtų naudinga. Be to, met, mes turime taip pat suprasti, kad nepanaudotos lėšos iki metų pabaigos da, pagal kaupiamą į perkelimą po to naudojam, naudojami yra. Uh, pastatams, pastatų išlaikymui finansuoti. Ir tai būtų gerai, jeigu galėtume suprasti, kaip tai veikia. Be to, reikėtų taip pat suprasti, kaip yra nuomojamos mūsų patalpos. Ir būtų gerai, jeigu mums būtų pateikti geresni planai dėl to, kaip bus informacijos centrai atidarinėjami sostinėse. Norėčiau pamatyti konkrečių planų konkrečius planus, kaip tai bus daroma. Dirbtinės intelektas. Aš labai mėgstu įvairius prietaisus. Ir nežinau, ar mums iš tikrųjų pavyks užtikrinti per kitus penkerius metus automatinį vertimą. Ne tik iš anglų kalbos į prancūzų, bet ir, pažiūrėjau, iš lietuvių į kruatų. Uh, Todėl aš nemanau, kad reikėtų da, skirti papildomą finansavimą da, bandymams ištirti dabar šias technologijas. Tai būtų per anksti. Dėkoju. Dėkoju toliau ID frakcijos atstovas, kas norėtų pasisakyti. Tapatybės ir demokratijos frakcijos atstovė, kuri buvo pasirengusi nedalyvauja posėdėje. Man skaitant šį pranešimą, krito akis tai, kad tikrai negalime čia kalbėti apie taupomąjį biudžetą, nes sąnaudos e, didėja 25 procentais, o turint omenyje, kad infliacija yra mažesnė nei 2 procentai, mes negalime tokio išlaidų didinimo e, tinkamai pagrysti. Iš tiesų reikia papildomų priemonių, kad parengtume taupaus biudžeto projektą turint omenyje, kad 44 e, parlamento nariais sumažėjo bendras mūsų narių skaičius. Žaliųjų atstovai norėtų kalbėti. EKR, John čia. Tak, e, to e, na pewno wypowiedź pana sprawozdawcy była interesująca. Dziękuję. Tai, ką pasakė pranešėjas, yra įdomu be abejo bet nepamirškime, kad dar turime nemažai nežinomųjų. Tikiuosi, kad e, situacija paaiškės netrukus. Akivaizdu, kad 2021 m. biudžetas turi būti realistiškas ir skirtas tam, kad galima, galima būtų spręsti, veiksmingai spręsti aktualiausias nūdienos problemas. Manau, kad e, mes visi tikimės kad e, mūsų viešoji tarnyba bus tvarkoma gerai ir kad su darbuotojais būtų elgiamasi e, teisingai, e, todėl čia negali būti jokių sumažinimų, kad ES turi nepamiršti, kokie yra jos prioritetai. Ir kartu turime suprasti, kokie bus 2021 metų iššūkiai pagrindiniai, kad galėtume juos tinkamai spręsti. Dėkuoju, kas dar norėtų pasisakyti. Prašome. Ačiū, ponė pirmininkė. Ką tik su kolega prieš pasisakydamas, da, kaip tik ir kalbėjau apie biudžetą. Bet dabar noriu atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus, kurie mano galva yra labai svarbus ir susijęs su ankstesnėmis diskusijomis. Pirmiausia, komunikacija. Apie tai kalbėjo ir pranešėjas. Aš esu įstikinęs, kad mes turime gerinti savo komunikaciją. Uh, tiek e, dirbdami savo apygardose, tiek savo valstybėse narise, bet reikia suprasti, kad mes turime ir uh, europiečių diasporas. Tai yra europiečiai, kurie keliauja iš vienos šalies į kitą, jie dažnai balsuoja de, ne tik savo gyvenamosios vietos šalyje, bet ir savo gimtojoje, gali balsuoti savo gimtojoje šalyje. Pavyzdžiui, Rumunijoje Pusė milijono mano bendratautiečių balsavo Rumunijoje, nepaisant to, kad jie gyvena kitur. Tam turime skirti atitinkamą dėmesį ir turime skirti daugiau lėšų tam, kad parlamento nariai galėtų pasiekti ir šią naują rinkėjų kategoriją. Dėja paprastai remia Europos projektą, visi tą žinome ir mes turime turėti priemonių, kurios padėtų mums su jais bendrauti. Ir dar vienas svarbus dalykas, aš manau, kad mums reikia didesnio Europos parlamento išlaidų skaidrumo. Ir reikia žinoti, kokias sutartys, kokios sutartys yra pasirašomos, Ir dabar kalbame apie daugiametį finansinę programą ir apie kitų metų biudžetą. Ir aš manau, kad mes turime parodyti pavyzdį kitiems. Nes jei ta, mes rodysime tinkamą pavyzdį, gal juos seks ir valstybių vyriausybių vadovai ir paskirti didesnį biudžetą. Dėkuoju, ponė Keller. Ačiū, ponė pirmininkė mūsų pranešėjai norėčiau padėkoti Oliuje Šastelį, jis tikrai nudirbo svarbų darbą ir aš e, taip pat esu susirūpinusi dėl e, šio biudžeto ir aš manau, kad mes e, turėtume daryti viską, kad mes galėtume dirbti mūsų piliečių labui ir negalime leisti, kad jiems atrodo, kad tas biudžetas yra reikalingas tik mums. Kalbėdama dabar apie šį pranešimą, Noriu konkrečiai pakalbėti apie pastatų politiką. Aš džiaugiuosi, kad e, pranešime e, keli straipsniai yra skirti tam. E, nuo 18-25 punktų pranešime yra skirta šiam klausimui. 19 punktas. Tenai kalbama apie tai, kad mes turime užtikrinti, kad mūsų pastatai būtų gerai išlaikomi. Ir da, aš manau, kad reikia skirti atskirą biudžeto eilutę tai tam tikriems da, pastatų da, techninės priežiūros darbams. Ir kaip ir kolegė, aš norėčiau taip pat, pasa, kolega, kolega norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mums reikia galvoti apie daugiametį biudžeto planavimą. Ir gal mes galėtume net e, biudžetų komiteto iniciatyvą parengti tokį pasiūlymą, nes. Uh, Kol kas mes kalbame tik tai apie metinius biudžetus, bet būtų labai gerai, jeigu mes galėtume turėti ilgametę perspektyvą, e, kad žinotume, kas vyks su mūsų pastatais. Nes tie dalykai gali būti patvirtinti nepa, e, be aptarimo mūsų komitete. Ponas Ferdinandas, dėkoju, aš taip pat norėčiau patikoti pranešėjai, dėkoju jam už puikų darbą. Tai yra darbas, kuris yra nepaprastai svarbus, galvojant apie mūsų ateitį. Ir mums reikia susidarti dėl svarbiausių dalykų. Nes nėra jokios prasmės mums su kiekvienais metais ginčytis dėl tų pačių dalykų. Vienais metais sutarėme dėl kažko, kitais metais jau pasiekiamas yra kitoks kompromisas. Ir net taip da, nėra užtikrintas tiestinumas mūsų darbe. Ir mūsų piliečiai nori, kad visų Europos e, institucijų administravimo išlaidos būtų mažesnės nei 6 procentų, e, nes piliečiams atrodo, kad dabar administravimas skirtos per didelės lėšos mums reikia pakankamos sumos. Taip, labai lengva, da, aišku, populistiškai kalbėti. Aš manau, kad e, mes turime gerų dalykų, pavyzdžiui, parlamentariumas. Daug kas tenai lankosi. Ir aš atsimenu, kad kažkada labai sunku buvo mums e, susitarti dėl e, bevėlio ryšio Europos parlamente, pavyzdžiui, ir ypač Strasbūrė. E. Ir dabar mums sako, kad reikia atsisakyti to bevėlio ryšio. O ir įsivaizduokite, kas būtų įvykę, jei būtumėt e, atsisakę to ryšio mums e, reikia ir kokyb, kvalifikuotų darbuotojų, ir padėjėjų, ir tai be abejo kainuoja. Jei mes neturėsime uh, mums reikalingų išteklių, būtiniausia mums būtiniausiams reikmėms patenkinti, nuo to galiausiai nukentės piliečiai. Aš manau, kad mūsų tikslas yra rengti kuo geresnius teisės aktus, o pastatai ir visi kiti dalykai, taip, akivaizdu, kad tai kainuoja. Yra ir kitų e, temų, kuriomis nuolat kalba e, populistai, ypač kai kalba eina apie biudžetą. Tai yra trečiasis skirsnis. Tikiuosi, kad mums pavyks susitarti bent jau visos proeuropietiškai nusteikusios frakcijos tikiuosi galės susitarti kad nereikia mums nuolat ginčytis dėl tų pačių dalykų, kad reikia vieną kartą susitarti ir kad to pakaks. Dėkuoju, dar kas nors norėtų pasisakyti? Jei ne, tuomet aš suteiksiu žodį ponui Šaseliui, kad jis galėtų apibendrinti diskusiją. Ačiū pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms už komentarus ir pasiūlymus. Žinoma, aš išvelgsiu e, visus jų pastebėjimus. Manau, kad e, po ryt e, šešėlį pranešėjai susitiks pirmam pasikeitimui nuomonėmis dėl priešimo projektų ir taip pat aptars biudžeto apimtis, galimus apkarpimus, nes mes turėsime pateikti bendrą pasiūlymą tam, kad sustartume su parlamento prezidiumu. Bendras posėdis numatytas kovo 19-23 dienomis ir po to turės būti pateikti techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos turės patvirtinti kovo 300 dieną tiek parlamento prezidiumas, tiek biudžeto komitetas. Po to balandžio pirmą dieną balsuosime Strasbūrė. E Atsižvelgdamas į kolegų pasisakymus, e, darau išvadą, kad e, bendras biudžeto signavimo padidėjimas yra e, svarbus aspektas, palyginus su ankstesniais biudžeto mastais 20 metų biudžeto metu taikymo procedūroje buvo e, padintas parlamento biudžetas 2,68 e, <clears throat> procentais daugiau, tai yra 18 milijonų daugiau nei praėjusiu metu generalinio sekretorijos prognozijas. Manau, kad e, turėtume vertinti visas biudžeto eilutes pragmatiškai, veiksmingai ir nuosekliai, nes jeigu norime <clears throat> atitinkamus nuostomis vadovaudomis svarstyti komisijos ir kitų institucijų biudžetus, pirmiausiai turėtume sustvarkyti savo kieme, tvirtindami savo biudžetą. Taigi noriu priminti, kad pakeitimus galite teikti iki kovo 11 dienos. Ačiū. Pone Pašas, dėl jau minėjo, aš tik pakartosiu, kad <clears throat> visi žinotų pakeitimų teikimo terminas baigėsi kovo 20, 11 dieną, 30 dieną bus tvirtimas biudžeto projektas ir balandžio 1 dieną plenarnėje sesijoje balsuosime. Paskutinis darbo atvarkės klausimas, devintasis tausios žvejybos susitarimai ir gyvenimo protokolas tarp ES ir Seišelių Respublikos. Kristof Furų yra pranešėjęs šio klausimo, prašau jums žodis. E, šis susitarimas e, yra skirtas tausiai žvejybai tarp ES ir Šeišelio Respublikos nuo 2007 metų toks sustarimas galioja, įgyvendinimo protokolas, tačiau jo įsigalioja 14 metų sausio mėnesį, 20 metų sausį baigia galioti ES, vykdydama savo užsienio politiką ir santykiuose su Afrikos Karibų regiono ir Ramėjo vandenio regiono šalimis pasirašė tokius sustarimus tam, kad žuvų ištekliai būtų kuo tausiau naudojami. Tose regionuose tačiau labai svarbu atsižvelgti ir į tai, kad tose šalyse būtų laikomasi demokratijos ir žmogaus teisų principų. Pirmą kartą tai tapo labai svarbia prielaida ES pasirašomam tokio pobūdžio sustarimų, tai yra demokratijos padėtis vertinimas Sešelių Respublikoje, norime tausios, atsakingos žvejybos politikos, kad būtų tinkamai naudojami žuvų ištekliai. <clears throat> Taip pat sieksime geresnio bendarbiavimo žvejybos rytie. Ir manome, kad šis susitarimas yra vertintinas teigiamai, dauguma ekspertų uh, Taip pat teigiamai jį įvertino. Manau, kad e, vykdant ES užsienio politiką, ES e, privalo laikyti šio sustarimo nuostatų. Yra numatyta iš ES skirti 5,3 milijonus eurų finansinės paramos. Seišeliam čia svarbus tokie aspektai. Pirmą kartą gyvenant sutartį veiks jungtinis komitetas, kuris kontroliuos, kaip e, laikomas iš šio protokolo nuostatų. Biudžeto komitetas be to e, bus įtraukiamas į priimamus sprendimus, tai reiškia, kad sustrimas tarp ES ir Seišelių Respublikos bus e, atitinkamai tvirtinamas taip pat ir Europos parlamento per jo biudžeto komitetą ponas Gerero. Turėtų geriau išnagrinėti, kaip naudojamos yra šios lėšos, tam, kad galima būtų geriau parengti vietos žvėjų bendruomenės. Prancūzijos žiniasklaidoje buvo paskelbta, kad šios lėšos, kurios skirtos paprastai žvėjų bendruomenėms, naudojamos ne pagal paskirtį. Kad, pavyzdžiui, turėjo būti pastatytas vienas uostas, kuris turėjo būti atvertas vietos žvėjams, tačiau jame gali, jo gali naudotis tik tai Europos. Da, vėliava turintis laivai. Yra da keli dalykai, kurie tikrai mus neramina ir mes norėtume, kad prieš pasirašant šį susitarimą jie visi būtų įspręsti. Dėkoju. Other, uh, Ar būtų dar norinčių kalbėti? Noriu tik visiems priminti, kad uh, pakeitimai čia <clears throat> nebus primami, nes parlamentas tik turi pritarti. Teigiamų pasiūlymų balsuojama bus kovo 18 dieną, o kitas mūsų pakeit, e, komiteto posėdis vyks 18-19 Briuselė ir 30 dieną neįlins posėdis numatytas kovo 300 Strasbūrė. Šis posėdis baigtas.